Good evening, Mr. Chairman. Kolleginnen und Kollegen, ich würde Ihnen folgenden Vorschlag machen zur Tagesordnung. Mėly kolegos, norėčiau Jums pateikti štai kokį pasiūlymą. Galbūt visų pirma pakalbėsime apie Šveicariją, o pa, paskui paprašysime Doris e, Pak e, papasakoti apie Bosnę ir Hercegoviną. Žinau, kad jūs praėjusią savaitgalį buvote nuvykusi į Sarajevą. Jeigu kažkas na, jūs vykote į tą kelionę ir jeigu niekas neprieštarauja, tai būtent taip ir dirbkime, o paskui e, kitus klausimus svarstysime įprastinę tvarką. Visų pirma, protokolas čia yra įprastinė procedūra. Dabar dėl Šveicarijos. Na, nežinau, kaip e, yra kitose šalise, bet uh, Dėl šios šalies nuo pat vakar vakaro daug įvairių daug įvairių interviu. Reikia pasakyti, kad rezultatai yra labai apylygiai, ypač kaimo vietovėse. Ir reikia pasakyti, kad ten, kur yra mažiausiai užsieniečių, ten labiausiai vyrauja ksenofobija. E, prancūziškai e, kalbantis regionas ir vokiškai kalbantis regionas pasisakė už laisvą darbuotojų migraciją. kiek žinau, yra labai daug tokių žmonių, kurie kasdieną iš Italijos e, važinėja dirbti į Šveicariją, pasienio ypač regione. Man atrodo, kad Europos Sąjunga, o beje, e, tai patenka ir šio komiteto kompetencija, neturi jokios priežasties reaguoti. Sutartis galioja ir Šveicarijos vyriausybė per trejus metus turi pateikti pasiūlymą Na ir tuomet bus galima žiūrėti, ką daryti toliau. Be abejo, tai turės e, pasiekmių, nes e, e, tai yra susiję ir su vidaus rinkos veikimo principais jeigu negalima užtikrinti laisvą darbuotojų judėjimo, tai neturėtų būti galima užtikrinti ir laisvo kapitalo judėjimo. Ko gero, tokia priemonė bus labai veiksminga Šveicarijos atveju. Aišku, aš čia kalbu ironiškai. Na, bet e, panašu, kad ir Vokietijoje yra šiokių tokių problemų, ypač, pavyzdžiui, kalbant apie mokesčių slėpimą, bet aš esu nusiteikęs šiek tiek ironiškai. Uh, Taigi aš manau, kad čia nelabai reikėtų e, reaguoti. Aš tiesiog pasakysiu, kad reikia palaikyti kontaktus su kolegomis iš Šveicarijos. E, prieš porą savaičių čia buvo atvykę ir e, Šveicarijos parlamento atstovai. Ten buvo ir vienas parlamento narys, kuris organizavo referendumą. Tik reikia aiškiai pasakyti, kad e, neįmanoma, kad Šveicarija atsirinktų tik tai iš ES, kas jai tinka, kas jai yra geriausia. E, Lisabonos sutartyje yra numatytas laisvas darbuotojų judėjimas ir negalima vienašališkai tokios teisės atšaukti. Jeigu Šveicarija to nebesilaikys, tai e, turės pasiekmių. Prisiminkime Junktinės karalystės situaciją. Panašu, kad ir čia laikomasi labai panašių argumentų. Kalbama apie piliečių iš Europos Sąjungos laisvą judėjimą. Ir čia tikriausiai reikėtų prisiminti ir sausio mėnesį paskelbtą rezoliuciją. Reikia kelti ir piknaudžiavimo klausimą. Uh, Laisvas darbuotojų judėjimas iš esmės yra teigiamas dalykas, bet e, žiniasklaida domisi e, e, tokiais atvejais, kai yra piknaudžiavimas, kai kažkas vyksta netinkamai. Bet iš tikrųjų šimtų procentų niekas nevyksta sklandžiai, ypač kai kalbama apie pinigus. Reikėtų vengti piknaudžiamų, tą pasakyti ir piliečiams ir reikėtų daryti viską, kad e, nesivyrautų antieuropietiškos nuotaikos. Taigi mano toks būtų pasiūlymas, ką reikėtų daryti su Šveicarija. Ar kas nors norėtų pasisakyti? Panašu, kad ne. Prašom. Gracias, presidente. Pues por un momento lo que ha dicho usted que era una broma, yo había tenido la esperanza de que fuera en serio. Ačiū pirmininkė, jūs sakėte, kad kalbate ironiškai, jūs turėtumėte menį pajokavimą, aš galvoju, kad jūs rimtai kalbate, juk kalbame apie laisvą kapitalo judėjimą ir visas kitas judėjimo laisvės, žinote, tuos pagrindinius keturis principus. Uh, kalbame apie tai, kad jiems iškilo pavojus, nes yra piknaudžiaujama ir kaip yra piknaudžiaujama negalima užtikrinti tokių laisvių gyvenimą. Mes turime daugiau kaip 20 šalių sutarimų su Šveicarija ir nei viena iš jų nėra taikoma bankų paslapties konfidencialumo sričiai. Yra daug įvairių uh, klausimų, kurie patenka ES kompetencijos rytis, nes tai yra mūsų išorės veiksmų e, rytis. E, tai e, kaip yra su tais pagrindiniais principais, jeigu vienam iš jų iškyla pavojus, mes turime sureaguoti, mes negalime sėdėti ramiai trejus metus, žiūrėti, kas iš to išeis. Tai yra tiesioginė demokratija, kuri dabar vykdoma Šveicarijoje, žinau tai, bet galbūt mūsų komitetas galėtų E, išsakyti pagrindinius dalykus, kažkokias tai sąlygas iškelti. Aš norėčiau, kad mes klausytumėtės, kad klausytumėtės, ką sakau e, ką reikėtų pabrėžti, kokiamis sąlygomis palaikomi santykiai su Šveicarija, tai trečiaja valstybė, kuri negali kvestionuoti vieną iš pagrindinių principų, kuriais yra paremta Europos Sąjunga. I, I like to... Ačiū pirmininkė, aš liberalų frakcijos vardu norėčiau pasakyti, kad mes labai apgailę staujame dėl tokių referendumo rezultatų. Norėčiau paklausti, gal jūs galėtumėt. Uh, pasitarauti politikos formuotojų, gal jie galėtų parengti tam tikrą raštą, kur būtų išsakyta, kokie būtų viso šito dalyko padariniai, nes aš nežinau kitų tokių pavyzdžių, o kokie galėtų būti padariniai, pažiūrėjau, Erasmus programai ir esu tikras dar daugelius ryčių, kur tikrai padariniai gali būti esminiai. Tai reikėtų gal tikrai rašto, kur būtų sudėlioti visi galimi padariniai, kas gali būti dėl to, kas įvyko. Ir paskui mes savo mm, svarstymuose ir, ir diskusijose su kolegomis iš Šveicarijos mes galėtumėm pasiremti tokiu raštu. Ačiū pirmininkė. Aš primiktinai norėčiau pritarti tam, ką jūs pasakėte. Tikrai neturėtumėm dabar uh, sparčiai reaguoti. Mes turime pasigilinti į situaciją. Man atrodo, kad vis dėlto sutartis buvo pažeista, tuo pačiu buvo pažeista ir Europos teisė. Dėl to neturiu jokių abejonių, bet turime suprasti, kad sprendimas reiškia, kad Šveicarija per e, trejus metus turi pateikti pasiūlymą dėl įstatymą. Ta turi padaryti Šveicarijos vyriausybė. Ir mes nuo šios prievalės Šveicarijos neturime atleisti. Rengdama tokį pasiūlymą, Šveicarija turi atsižvelgti tarptautinę teisę. Galbūt ten e, tame pasiūlyme reikia atskirai kalbėti apie uh, E, laisvą asmenų dar, darbuotojų judėjimą Europoje ir iš kitur. Jeigu mes dabar iš karto sureaguosime, tai tiesiog pakurstytumėm populistinės uh, nuotaikas, kai kas e, gali pradėti rėkti, kad reikia sankcijų, kad reikia um, atitinkamai pakoreguoti Erasmus programą. Aš manau, kad nereikia iš karto reaguoti su sankcijomis. Taip mes turime laikytis griežtos pozicijos, juk uh, Bet e, ta e, griežta pozicija turi remtis konkrečiais faktais ir nei vienas iš mūsų neturi pernelyg e, jautriai reaguoti vakar dienos referendumo rezultatus. Visų pirma, turime palaukti ir pažiūrėti, kaip reaguos pati Šveicarija, ką jį pasiūlys. Ačiū. Galbūt kolegos nesuprato, kad Šveicarija yra demokratinė šalis ir jie priemė poziciją, kuri galbūt mums nepatinka, bet jie nėra ES nariai ir mes negalime jiems liepti balsuoti vėl ir vėl, kol rezultatas mums patiks. Jie balsavo pagal savo demokratinės procedūras e, ir e, nedėlę persvarą pasiekė rezultatą, kuris mums galbūt ir nepatinka, bet mes negalime jiems pradėti jiems grasinti sankcijomis. Tuomet mes išprokuosime daugiau problemų galbūt ir galime sakyti, kad jie balsavo dėl to būtent taip, kaip balsavo, kad jiems rūpi tam tikri ES aspektai. Šveicarijoje pademonstruotas rezultatas turbūt būtų panašus e, ir kai kuriuose e, Šiaurės Europos šalise, jūsų pirmininkė ir mano. Man atrodo, kad dabar reikia galvoti apie protingą būdą rasti kelią iš šios problemos, o ne tiesiog rėkti atsistojus, nes e, ko gero problema yra tokia, kokia gali grėsti ir mums. Ačiū noriu pasakyti, kad ir Šveicarijoje yra tokių judėjimų, kuriuos šokiravo referendumo e, rezultatai. E, tarkim, mokslininkai yra šokiruoti. Vienas mokslininkas e, kalbėjo apie radio laidą ir išreikškė būkštavimus, kad Šveicarija e, praras daug mokslininkų, kurie dabar į Šveicariją yra atvykę iš Vokietijos, Prancūzijos ir kitų šalių. Ir tikrai, man atrodo, tokio referendumo rezultatus kai kas gali panaudoti politiniais tikslais. Gal kam nors ir atrodo, kad mes per jautriai reaguojame, bet e, vis tiek e, turime suprasti tokį sprendimą. E, jeigu buvo primtas toks sprendimas, mes galime irgi ieškoti savo atsakymų į tokį sprendimą. Galime irgi galvoti, kaip mes jį reaguosime. Ačiū. Aš vakar vakare žiūrėjau televizorių kartu su savo žmona. Uh, Ir e, girdėjome įvai, e, matėme įvairių interviu, bet turime būti atsargus, neturėtumėm vandens iš vanelės išpilti kartu su visų vandeniu. Daug e, didžioji Šveicarijos visuomenės dalis balsavo už, ypač skurdžiau gyvenantys žmonės, uh, žemesni visuomenės sluoksniai, bet labiau iš, e, išsilavinę žmonės e, elgėsi kitaip. Iš tikrųjų buvo pasiektas populistinis sprendimas. Ir aš esu šiek tiek susirūpinęs dėl to, kad tai gali turėti pasiekmių, taip pat ir Berlyne. Bet aš manau, kad e, reikėtų nepamiršti e, ir e, tų sutarčių, kurias numato laisvą asmenų judėjimą. Dabar matome daug įvairių populistinių judėjimų ir Junktinė karalystė, ir Prancūzijoje. Uh, E, populistai reikia, kad norime, kad jauni žmonės liktų namuose, mums jų, jiems jų irgi reikia, jie nenori, kad žmonės vyktų kitur. Mes dabar turėtumėm e, e, gerbti Šveicarijos žmonių primtą sprendimą, bet pagalvokime apie štai ką. Pas mus taip pat yra labai daug populistų, kurie, tarkim, rudenį kalba vienaip, pavasarį jau kitaip, bet e, tai vis dėlto nėra tikroji politika. Taigi, būkime atsargus, elkime ramiai, nekrasinkime sankcijomis. Būtų galbūt geriau, jeigu e, Šveicarijos žmonės nebūtų laikomi kokiais nors e, neišsilavinusiais kalniečiais, jos irgi reikia gerbti, kad ir koks tas sprendimas būtų. Ačiū. Na, aš e, nepradėsiu kalbėti apie e, kalniečius ar bavarus ar dar kokius nors e, žmonės. Nežinau, ar galima čia, būtina čia diskutuoti labai daug šią temą, tačiau aš pritariu kolegai konservatoriui iš Junktinės karalystės, kuris sako, kad grasinimai neproduktyvus ir mes neturėtume taip traktuoti šalių už ES ribų. Tačiau mano nuomonė skirtus nuo jo dėl to, kad turbūt būtų teisinga sakyti, kad tarptautinių sutarčių įsipareigojimai turėtų būti e, galioti ir tą patį galima pasakyti kad, kad, e, apie mano šalį, Junktinę karalystę, mano šalyje daug žmonių taip pat nori laikytis esamo sutarčių, nekvestionuoja jų, tačiau nori reformų ne tik mūsų šalies e, vardu, bet visų ES žmonių vardu. Nereikia manyti, kad čia yra vien Britų e, kažkoks tai kraštutinumas. Man atrodo, kad visiškai demokratiška surenkti referendumą ir daryti išvadas iš daugumos nuomonės, tai ne mūsų reikalas, tačiau tai, kad turime tiek teisų, tiek atsakomybės pagal tarptautinės sutartys, tai reiškia, jeigu nevykdai pareigų, tai negali naudotis ir teisėmis. Man tai atrodo ne grasinimas, o tai yra tarptautinės diplomatijos faktas. Ir žmonės turėtų ne tik dviejose, bet ir visose šalise žinoti apie tai. Labai ačiū. Ačiū. Man atrodo, kad tikrai reikėtų vertinti situaciją. Jeigu Čia reikėtų prisiminti giliotinos principą. Jeigu kažkas pasitraukia, tai kažkas tai irgi krenta. Taigi, jeigu Šveicarija priema tokį sprendimą, tai turės pasiekmių. Taip pat pagalvokime ir um, kokie mechanizmai gali būti taikomi taryboje. Buvo pateiktas pasiūlymas čia pasikviesti poną Salivan, su juo padiskutuoti ir galbūt uh, jam pateikti paaiškinimus iš savo pusės, kaip mes suprantame e, situaciją. Taip, ponas Serė Robertai, aš suprantu, kad tai yra demokratinis sprendimas, bet nepamirškime, e, kad egzistuoja ir sutartis. Jeigu yra atšaukiama viena sutarties dalis, tai ko gero turėtų būti atšaukta ir kita, nes kitaip kogi verta tokia sutartis. Mes turime viską išnagrinėti, protingai apmastyti E, Silvi jau pateikė pasiūlymą aptarti tai ir su e, Šveicarijos nacionalinėmis tarybomis. Nežinau, ar tai galima padaryti tiesiogiai. Galbūt reikėtų dar šiek tiek palaukti ir prie šio klausimo grįžti birželio arba gegužės mėnesį. Uh, Galbūt e, iš Strasbūro galėtumėm užsukti į Šveicariją. Šveicarija nuo Strasbūro netaip ir toli. Galbūt per ateinančias porą dienų būtų galima parengti dokumentą, vieno dviejų puslapių dokumentą, kur būtų aprašyta Šveicarijos situacija. Taigi, um, Aišku, per savaitgalį nebuvo galima reagu, e, reaguoti, bet tikrai tikiuosi, kad kartu su kolegomis parengsime tokį dokumentą ir kitą savaitę reikės apsispręsti, ar reikėtų kažkaip reaguoti Šveicarijos adresu ar ne. Aš manau, kad ne. Aš manau, kad reikėtų elgtis išmintingiau ir palaukti. Jeigu tam pritarėte, tai tiek. Ačiū visiems. Doris. Ačiū. Aš e, po e, Strasbūro plenarinės buvau nuvykusi į Bosniją tam, kad ten galėčiau atidaryti, pradėti žiemos šventę. E, Bosnijoje Sarajeve tokia šventė jau švenčiama kokius 35 metus. Does it work now? Yeah. Ich war am Freitag in, äh, in Sarajevo. Taigi penktadienį buvau nuvykusi į Sarajevą tam, kad dalyvaučiau žiemos šventės atidarime, kur jau 35 metus yra švenčiama Sarajevai, buvo švenčiama netgi ir apsiausties metais. Bet e, negalėjau laisvai judėti per miestą, nes e, kai kurios gatvės buvo uždarytos dėl demonstracijų. Mes norėjome atidaryti festivalį, bet atvyko labai nedaug žmonių, nes demonstrantai trukdė žmonėms ten dalyvauti. Mes atidarime, atidėjome iki vakaro, norėjome švesti teatro pastate, bet po pietų uh, supratome, kad ta taiki demonstracija virto tiesiog huliganų išpoliais, buvo pateikinėjami pastatai, automobiliai, taip pat ir policijos automobiliai. Ir, na, nežinau, kas buvo tie huliganai. Buvo tiesiog e, piknaudžiaujama demonstracijos Bosnijoje ir Hercegovinoje, Tūsloje daug žmonių išėjo gatves, 50 tūkstančių protestavo darbuotojai, jie buvo nepatenkinti e, kantono vyriausybės veikla, kaip žinia, e, Bosnija ir Hercegovina yra padalinta į dvi apygardas ir yra dešimt kantonų arba dešimt vietinių tarybų ar vyriausybių ir žmonės yra nepatenkinti. Ir dėl to Sarajeve vyko didžiulė demonstracija. Sinica netoli e, Sarajevo vyko dar viena panaši demonstracija, taip pat ir Mosta mieste, abiejose e, miesto pusėse ir bosnių pusėje ir kuratų pusėje, kurie gyvena skirtingose upės krantuose. Taigi situacija tikrai nemaloni. Netoli Bihač vėlgi panaši situacija. Kantono premjeras buvo užpultas namuose, buvo ap, iš dalies apgadintas jam priklausantis viešbutis. Taigi, situacija yra įtempta, žmonės yra nepatenkinti, tą nepasitenkinamą išreiškia gatvėse, sako, kad vyriausybė taip toliau dirbti negali, kai kurie kantonų ministrai, jeigu neklistu, metu trijų kantonų ministrai atsisakė savo postų ir iš tikrųjų protestai vyksta dėl daugelio priežasčių, žmonės yra nepatenkinti, taip pat yra ir įvairių etninių problemų, kurios taip pat yra išsakomos gatvėse. Ketvirtadienį parlamente vyko balsavimas dėl pranešimo apie Bosniją ir Hercegoviną. Ir iš tikrųjų galima pasakyti, kad Bosnijos ir Hercegovinos vyriausybė netinkamai bendradarbiauja su ES, nereaguoja į, tai, į tas problemas, kurios aktualios visuomeniai. Ir kai kas tokį žmonių nepastenkinimą tiesiog skatina. Ir galiu pasakyti štai ką. Jau ne vienerius metus mes manome, kad vyriausybė irgi turimtis veiksmų. Mes negalime vis baksnuoti pirštu Bosnės ir Hercegovinos vyriausybė ir sakyti, jūs nieko nedarėte. Ir vietinė visuomenė turi tą daryti. Ir iš tikrųjų dabar šalyje vyksta uh, demonstracijos, politikai vyko į Belgradą susitikti su Serbijos politikais. Ir manau, kad ir jų situacija yra nepavydėtina, nes neramumai gali persikelti ir į Serbiją, jeigu nebus skubiai reaguojama iš politinės pusės. Bosnė ir Hercegovinoje daug kas reikalauja, kad spalio mėnesį numatyti rinkimai būtų paankstinti. Na nežinau, ar čia kažkas pasikeis ar ne, bet vien tik tas faktas, kad apie tai kalbama, rodo, kad, na neaišku, kas už viso to stovi, kas tą visą žmonių ne, nepasitenkinimą kursto. Ar už to slypi kokie nors politiniai interesai Ir e, tikrai prisimenu tai, ką pasakiau praeisę savaitę Strasbūrę. Nespėjau pasakyti visko, ko norėjau. Ir vis dėlto sakiau, kad žmonės turi atsibusti, turi leisti suprasti vyriausybei, kaip jie jaučiasi. Džiugiuosi, kad visko nespėjau pasakyti, ponas Martinės mane nutraukė. Noriu pasakyti, kad komisija labai protingai reagavo. ES delegacijos e, vadovas Bosnija ir Hercegovina ir sakė, kad žmonės iš tikrųjų yra nepatenkinti, nes vyriausybė nesirūpina kova su nedarbu, geresnių žmonių išsilavinimu, ekonominiais klausimais yra, yra daug etninių problemų, neaišku, kur nusėda pinigai, labai e, klesti korupcija ir taksistai ir eiliniai žmonės gatvėje sako, kad šalis labai korumpuota ir kad politikai iš mūsų gautas lėšas tiesiog dedasi į savo kišenę. Aš manau, kad e, gatvėje kalbinti žmonės yra teisūs, taigi mes turėtumėm elgtis atsargiau. Turime pažiūrėti, kas atsitiks ateityje. Ir beje, dar reikėtų nepamiršti ir tai, tai kad e, huliganai nėra būtent to, ko reikia dabar šiai šaliai. Ačiū. Ja bi u potpunosti podržao ono što je kolegica Pak eh, rekla. Ačiū. Tikrai galiu visiškai pritarti tam, ką pasakė ponia Pak. Pritariu ir tai, kai, tam, kaip jį vertina situaciją. Mes turime suprasti, kad eh, viena vertus Turime suprasti, kad egzistuoja e, socialinė krizė, bet kita vertus yra ir daug manipulacijų šią temą. E, tikrai buvo eskaluotos, eskaluoti e, smurto proveržiai. Rytuose Šalies rytuose taip pat buvo įvairių e, provokacijų, pavyzdžiui, dėl perimo iš vienos upės kranto į kitą. Tikrai turėtumėm daryti viską, kad nekiltų konfliktai Bosnijoje ir Hercegovinoje. Mes jau anksčiau esame sakę, kad čia vadovaujantį vaidmenį turėtų prisimti ES. Man atrodo, kad čia dar nepakankamai padaryta. Rytoj turės vykti diskusijos su e, e, ponia Ešton. E, Manau, kad ten taip pat reikėtų paminėti ir Bosnė bei Hercegovina. Reikėtų e, kovoti su bet kokiamis radikalizmo apraiškomis. Praėjusią savaitę Europos parlamentas e, pabrėžia, kad radikalus politikai e, vis dėlto yra kliūtis Bosnijos ir Hercegovinos ateičiai. Mes turime siekti nuseklesnės, švelnesnės politikos ES atžvilgių. Ačiū. Ačiū, pirmininkė, tikrai norėčiau ir aš pritarti kolegoms, ypač Doris Pak. Praėjusią savaitę, ketvirtadienį, buvo kalbėta apie tai, kad būtina ir toliau protestuoti. Tie protestai kažkada prasidėjo kaip studentų sukilimas, vėliau jis dar sustiprėjo, įsimaišė ir radikalios grupės. Man atrodo, kad pankstinti rinkimai patys savaime nieko neišspręs. Reikėtų pažiūrėti, kas ko reikalauja, pavyzdžiui, DSDA. E dėl naujų rinkimų rezultatai būtų štai kokie, būtų tiesiog išrinkti tie patys žmonės, kurie ir dabar valdo šalį, galbūt šiek tiek pasikeistų vyriausybės sudėtis, bet iš esmės tai ne. Uh, Reikia pasakyti, kad esame susidūrę su labai pasive politinė klase. Vieni žmonės yra įsiutę, kiti tiesiog palieka šalį, žmonės masiškai išvažiuoja iš Bosnijos ir Hercegovinos, kiti žmonės radikalizuojasi. Ir tai, visa tai vyksta nepaisant to, kad mes išleidžiame tikrai labai daug lėšų ir siekime bendrauti su pilietinė visuomenė, kol kas mūsų veiksmai ne kažinką atnešė. Taigi mes turėtumėm uh, daugiau dėmesio skirti šiam protestiniam judėjimui ir mes patys nesame nekalti. Kai buvo primta šalies konstitucija, ji baigė karą, bet net nešė taikos. Ir viena Bosnijos ir Hercegovinos vyriausybė nepajėgs nieko pakeisti. Mes beje, veikdami vieni taip pat nieko negalėsime padaryti. Tikrai manau, kad šią temą ir toliau reikia nagrinėti, nes situacija gali dar labiau paštrėti šalyje. Äh, Ačiū. Na, dabar eikime prie prastinių klausimų, prie mūsų darbo atvarkės. Visų pirma, tai yra e, Europos išorės veiksmų E, tarnybos biudžetas. Pranešė yra Marija Munys de Urkice. Prašom, ar dar kažkas nori apie Bosniją pasisakyti? Jeigu taip, prašom. Hvala, hvala lijepa gospodine predsjedniče. Evo ja bih poduprla kolegicu Doris Pak. I... Ačiū pirmininkė, norėčiau paremti kolegę Doris Pak ir kolegą Poselt, e, kolegą Štir taip pat. Norėčiau jūsų, jūsų visų nuoširdžiai paprašyti pasistengti, išsiaiškinti, kas iš tikrųjų vyksta Bosnijoje Hercegovinai, kokios ten yra tos jėgos realiai. Ir, pavyzdžiui, vakar aš uh, analizavau tuos įvykius, klausiausi vyskupų, Malčik ir e, Puličia, e, klausiausi žinių pranešimų, vis skaičiau tai, kas parašyta apie Bosniją ir Hercegoviną iš Kroatijos įvairių šaltinių ir taip toliau. Ir iš tikrųjų yra daug įvairių ženklų, kurie rodo, kad tam tikros politinės partijos, aš neįvardinsiu pavadinimo, bet jūs aišku puikiai žinote, apie ką kalbu, Bosnijoje ir Hercegovinai iš tikrųjų Mostar, pavyzdžiui, mieste rytinės dalies gyventojai, musulmonai, persikėlė prie vakarinio kranto, policija nieko nepadarė ir ten jie padegė pastatus, padarė labai daug žalos. Taigi aš norėčiau paremti visą tai, kas buvo tik pasakyta. Reikia išsiaiškinti, kas realiai ten vyksta. Ir rytoj, kai ponė Ašton atvyks, gal galėsime tada geriau pasiaiškinti, apie ką eina kalba. Aš tikiuosi, kad tuomet mm, užsienio reikalų komitetui ir kitiems komitetams bus aiškesnė padėtis ir mes galėsime išgirsti patikslinimus dėl to, kas vyksta tik, iš tikrųjų Bosnijoje Hercegovinoje. Tada mes galėsime imtis konkretesnių priemonių ir Mm, galbūt tada aiškiau bus, kas stovi už tų visų manifestacijų, už tų visų įvykių. Ir noriu pabaigai pasakyti, kad eina kalba iš tikrųjų ne vien tik tai apie socialinius dalykus. Taip, taip, aišku, yra tam tikrų socialinių priežasčių, dėl ko visi tie įvykiai vyksta, bet tikrai eina kalba ne vien tik tai apie reušės, kurios yra paremtos socialiniais dalykais señor presidente pues en las distintas opiniones sobre el. ačiū pirmininke yra įvairių nuomonių dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusio su išoros veiksmų tarnybos veikla. Pirmiausia, pozityviai vertimas faktas, kad išorės veiksmų tarnyba iš tiesų įgyvendino savo biudžetą, o audito rūmai nenustatė tų klaidų. Nepaisant to, gavome 14 pakeitimų, 6 iš jų yra parengti pranešėjo, pranešėjos, parengėme įvairius kompromisus, vienas iš jų apima 5 pakeitimus. Nuomonėje kalbama apie išorės veiksmų tarnybų, tarnybos darbuotojus ir apie aukštą atsakomybės lygį, apie tai, kad reikia ieškoti geresnės pusiausvėros tarp lyčių ir geografinio balanso. Taip pat e, kalbama apie įvairias užduotis. Įtraukime ponios e, Jėtamatys, pono Bilano ir kitų pakeitimus. Taip pat reikia pabrėžti valstybinarių galimybės e, atstovybių, užsienio ir atstovybių klausimą tose šalise, kur nėra būtina turėti e, dvi atstovybės ES ir šalies. Todėl mes raginame valstybės narės išorės veiksmų tarnybos e, buvimą kažkoje šalyje pasinaud, būti vertinama kaip galimybė. Taip pat kalbama taip pat apie Panamos ES delegaciją, kalbant apie priekybos ryšius tarp ES ne tik Latino Amerikos, bet ir apskritai Amerikos. Atsižvelgiant į Panamos geografinę padėtį Centrinėje Amerikoje, tai yra per vidurį tarp dviejų kontinento dalių. Taip pat įtraukėme ir būtinybę pagerinti ES atsavybių e, saugumo situaciją užsienyje. Apskritai, manau, kad Išorės veiksmų tarnyba atveria galimybių e, išriškinti ES e, aktualumą, jos matomumą ir turime e, visą tai plėtoti, pasinaudodami įvairiais sinergijų šaltiniais. Ta galima pasiekti kartu visiems narėms ir ES plėtojant išorės veiksmų tarnybę. Tai, kaip sakiau, turime kompromisinį pasiūlymą, kuris, man atrodo, atspindi įvairius E, aspektus, kurie rūpi komitetui dėl išorės veiksmų tarnybos. Ačiū. Ponas Lafranka, ačiū. Aš taip pat noriu padėkoti ponai Munjys už šias dvi nuomonės. Jos aiškiai eina teisinga linkme. Ir aš e, e, norėčiau priminti E, auditorumų rekomendacijas. Norėčiau priminti, kad reikia teisingai taikyti tam tikras politikos aspektus, ypač skaidrumą, valdant biudžeto išteklius labai svarbu, pirminkė pabrėžti, tas problemas, kurios iškeltos uh, abiejose nuomonėse, ypač kalbant apie komisijos valdomas fondus. Neturime išleisti iš akių to fakto, kad didelės sumos ES perėdamas e, didelės sumos, ypač jungtinėms tautoms. Aišku, kad e, jungtinės tautos e, yra labai svarbios ir dėl išras veiksmų tarnybos norėčiau padėkoti poniai Munijus už bendradarbiavimo dvasą, nes mano frakcija pasisako už šį kompromisinį pakeitimą. Pa kuris buvo parengtas su kitų politinių frakcijų atstovais. Ačiū. Labai ačiū. Sí, gracias, perdona. Pane Monys, ačiū. Aš tik tai kalbėjau apie išras veiksmų tarnybą, kol kas nekalbėjau apie komisijos biudžeto vykdymo patvirtinimą. Na, čia turime 10 pakeitimų. Kompromisas apima 3 ir taip pat žodinį pakeitimą. Šioje nuomonėje nėra didelių problemų, kai kurios frakcijos daugiau mažiau kritikavo tas klaidas, kurios e, padarytos įgyvendinant e, biudžetus. Na, audito rūmai sako, kad e, tos klaidos atsirado dėl metodo pakeitimo likviduojant ankstesnių metų biudžeto įvykdymą. Na, o kalbant apie priežiūrą ir kontrolę, tai mes pritarėme liberalų ir EPP pakeitimams. Taip pat įtraukime vieną pastraipą, kur raginame iš naujo panaudoti medžiagas, medžiagą, kuri buvo naudota rinkimų stebėjimo misijose, nes tą medžiagą galima panaudoti dar kartą, kad būtų galima panaudoti daugiau išteklių. Tai reiškia, kad lėšas, lėšas būtų galima naudoti rinkimų stebėjimui efektyviau, atnaujinti visą įrangą kiekvieną kartą, kai e, yra rinkimų stebėjimo misija, naujinti antrą kartą ar dažtis antrą kartą yra švaistimas. Tuzinai spausdintuvų kompiuterių paliekama šalyje, O per kitą stebėjimų procesą perkame naujus. Tai yra švaistimas, reikėtų apie tai pagalvoti. Taip pat norėčiau pasakyti, kad iš esmės minimas biudžeto nepakankamumas išorės veiksmų tarnyboje turi skatinti mus reikalauti dirbti veiksmingiau, numatyti politinius prioritetus. Turime sugebėti kompensuoti tą e, išteklių trūkumą ateityje. Ačiū. Ačiū, ponė Munys. Tanmakį prašom. E, beje, laba diena visiems. Kiitoksia. Neljä asiaa. Sitä ennen haluan kiittää Rouva Münchia hyvästä yhteistyöstä. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti poniai Mūnės už puikų bendradarbiavimą. Iš tikrųjų, norėčiau paminėti, pabrėžti keletą dalykų. ES lėšos turėtų būti e, panaudojamos e, skaidriai. Yra asmeninis principas. Ir tai būtina stipriau pabrėžti. Toliau. Dar kalbėčiau apie vieną dalyką. Mūsų frakcija nerimauja. Dėl to, kad paramos naudos gavėjai nepakankamai daug informacijos turi, nepakankamai gerai yra informuoti apie tai, kaip viskas veikia. Čia komisija turėtų ištaisyti tą situaciją. Mm, man atrodo, kad tikrai visų pirma reikia išsiaiškinti, kaip tie fondai turi būti geriausiai panaudojami. Tai e, reikia tos geros informacijos. Toliau galvojant apie išas veiksmų tarnybos darbą, tikrai nėra proporcingumo palyginti su kitomis tarnybomis ir čia reikėtų ištaisyti situaciją. Ketvirtas dalykas, kalbėčiau apie geografinę pusiausvyrą taip pat, e, tai yra, kuomet atstovai pradėjo dirbti, kai, kai vyriausiai galiotinė pradėjo dirbti, ji e, žadėjo užtikrinti pusiausvyrą tarp lyčių, pus, taip pat ir geografinę pusiausvyrą. Dabar, kai pavyzdžiui, žiūrime, tikrai tos pusiausvyros nėra ir dėl to galime apgailę stauti. Iš tikrųjų, juk tai yra nauja administracija, naujai formuoja administracija, tai tokiu atveju daug lengviau e, viską yra iš naujo formuojant e, padaryti. Daug lengviau nei, pavyzdžiui, pertvarkyti kažkokią tai instituciją, kuri jau egzistuoja, kur reikia atbulinę tvarką, tai iš, ištaisyti. Mm, sudėti. Ačiū, ar dar kažkas pagėdautų pasisakyti? Jei ne, ponė Munis, gal norėtumėt kokias baigiamasias pastabas išsakyti? Labai ačiū. Taip. Mes irgi nerimaujame dėl pusiausviros trūkumo ir e, savo tekste tai išsakėme. Dėl geografinės pusiausvėros dar netgi daugiau pasisakyčiau, reikėtų plačiau pažvelgti dar ir į lyčių pusiausvyrą. Reikia taip pat atsižvelgti į naujasias valstybės, nes ir taip toliau, taip toliau. Iš tikrųjų, visa tai yra mm, taip pat išsakyta ir bendrai šio komiteto pastabose ir Europos parlamento pastabose plačiau. Iš tikrųjų, mes norėtumėm taip pat ir daugiau kontrolės elementų, tokio patikrinimo elementų, kai nekalba apie išras veiksmų tarnybos darbą. Tikrai mes pritartumėm tą, tai kritikai ir dėl tų pasiūlymų jie tikrai turėtų būti konstruktyvesni. Mm, mes ne šiaip tik tai išsakome kritiką, tikrai nesiekėme dar labiau susilpninti mūsų piliečių pasitikėjimo um, bendra ES institucijomis ir ES išorės veiksmų tarnyba kaip po tokia. Man atrodo, svarbiausia, kad būtų konstruktyvu viskas, visa tai, ką mes išsakome ir tikrai pasistengsiu atsižvelgti į pateiktus pakeitimus. Ačiū, tuo baigėme diskusijas dėl šių dviejų klausimų. Norėčiau priminti nariams, kad bus balsuojame dėl šių dviejų klausimų rytoj ryte. O dabar kitas darbo atvarkės klausimas, tai yra rekomendacija tarybai. E, komisija ir EIVT dėl žiniasklaidos panaudojimo kaip es diplomatijos priemonės. Kolegos, jau antrą kartą svarstome rekomendacijos projektą dėl žiniasklaidos panaudojimo kaip es diplomatijos įrankio ir bus balsuojama, kaip numatyta, rytoj ryte. Tai negaiždamas suteikiu žodį pranešėjui Serui Grahamui Watsonui, kad jis pristatytų savo poziciją dėl pakeitimų ir dėl galimų kompromisų. Prašom. Thank you, Chairman. Ačiū, pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti pirmininkė visiems kolegoms, ypač šešėliniams pranešėjams už visą tą pagalbą, kurie jie suteikė rengiant e, šį pranešimą, šį dokumentą. Man atrodo, kad tikrai rytoj tai, ką mes galėsime pateikti komitetui, balsuoti, tai yra labai smarkiai patobulintas tekstas, palyginti su tuo pirminiu tekstu, kurį aš pateikiau. Tai esu labai dėkingas šešėliniams pranešėjams už labai naudingą, konstruktyvų bendradarbiavimą šio klausimu. Manau, kad teisinga būtų pasakyti pirmininkė, jog yra tikrai labai didelis bendras sutarimas tarp frakcijų, kad mums reikia nepriklausomos aviduvizalinės žiniaslaidos ES, kad būtų galima įtvirtinti sutarčių, sutartice e, numatytas visas vertybės, e, principus tiek es viduje, tiek mūsų santykiuose su išorė. Ir yra toks, toks platus susidaręs jausmas, kad audiovizualinės žiniaslaidos panaudojimas tarptautiniu mastu mm, yra labai svarbus ir gali būti dar svarbesnis propaguojant ES kultūrą, ES vertybės, tai yra demokratija, žiniasklaidos laisvė, žmogaus teisės visame pasaulyje taip pat suteikiant auditorijai trečiosiuose šalyse labai patikimą ir labai kokybišką informaciją iš europinio požiūrio taško. Um, ryštinga laikantis žurnalistinio nešališkumo ir objektivumo principų. Todėl mes raginame e, tarybą EIVT ir komisiją apibriežti tikrai specifinį požiūrį į europinę e, audiovizualinę žiniasklaidą, kad tai būtų dalis bendros politikos ir es išorės veiksmuose. Ir mes tikimės, kad tai tikrai sukurs labai palankę aplinką žiniasklaidai ir trečiosiuose šalise, kad būtų galima galima plėtoti e, profesionalę, nepriklausomą vizualinę žiniasklaidą ten, kad taip pat būtų galima paremti mūsų žiniasklaidą tarptautiniu mastu, kad jie tikrai galėtų laikytis bendros hartijos, kad žinios būtų pristatomas nešališkai ir objektyviai, ne, nesivadovaujant jokių um, valstybių valstybinių, partinių, kažkokių kitokių suinteresuotų um, įtakų, kad būtų pasiteltos naujausios technologijos, kad būtų galima užtikrinti, jog auditorijos būtų pasiektos kaip galima platesnės už ES ribų. Ir dėl to mes nusprendėme paraginti parengti ES e, vizualinės žiniaslaidos hartiją, kad būtų galima e, visą transliaciją paremti, kad būtų galima užtikrinti, jog informacija būtų nešališka. Ir praeitą kartą kolegos dalyvavo labai energingose diskusijose dėl Euronews buveinės. Dabar aš pateikiau 92 pakeitimą su pasiūlymu sustiprinti Euronews transliuotojo gebėjimus taip pat ir Briuselėje, nebūtinai perkeliant pagrindinę buveinę į Briuselį, nes labai svarbu, kad žurnalistai būtų kaip galima arčiau sprendimų prieimimo centro, kad greičiau galėtų gauti informaciją. Tai man būtų įdomu, ką kiti parlamentarai galvoja dėl šio pasiūlymo. Dar iki balsavimo rytoj, kad išgirščiau šią nuomonę būtų labai svarbu. Mm, taip pat daugumą kitų pakeitimų mes apjungėme į kompromisinius pakeitimus, gal šešis dabar juos turime su dauguma e, frakcijų palaikymo ir aš tikiuosi, kad visi parlamentarai galės palaikyti tą bendrą poziciją rytoj balsuojant, kad būtų galima paskui e, vasario antroje plenarnėje sesijoje jau e, balsuoti visame parlamente dėl šio dokumento. Ačiū, dabar suteikštų žodį, panas Lafrankai. Gracias, señor presidente. Eh, el ponente en la sombra. Ačiū pirmininkė. Pas prieda yra mūsų šešėlinis pranešėjas. Jis e, vėliau prisijungs prie mūsų posėdžio, bet į tą laiką jis paprašė išsakyti Mm, mūsų frakcijų, perduoti jo poziciją, išsakyti mūsų frakcijos padėką už tikrai labai vaisingą susitikimą praeitą savaitę Strasbūrę. E, nežiūrint mm, frakcijos pozicijos, jis dar norėjo išsakyti asmeniškai, kad jis yra labai patenkintas tuo, kad yra labai iški konvergencija, galvojant apie tas iniciatyvas, kurios yra pasiūlyto šiame dokumente. Ir EPP e galės paremti šią rekomendaciją bendrai vertinant ir galės paremti ir šešis kompromisinius pakeitimus, dėl kurių susidėrėta. Mūsų šešėlinis pranešėjas, pona Prėda, laikosi tokios nuomonės, kad šie kompromisai akivaizdžiai patobulina pirminį pasiūlytą tekstą. Jis taip pat išreiškia pasitenkinimą tuo, kad mūsų frakcijos išsakytas susirūpinimas tikrai buvo išspręstas tekste, į tai buvo atsižvelgta. Ponas Prėda ypatingai džiaugiasi tuo, kad pranešėjas mm, jo poziciją dėl mm, Euronius buveinės mm, tikrai perėmė su visais niuansais, nes tai labai svarbi mūsų politiniai frakcijai poziciją ir Galiausiai jis dar labai džiaugiasi, kad 108 ir 111 pakeitimai taip pat buvo integruoti, ypač dėl mm, Europos išorė, radio išorės um, paslaugų mm, teikimo, kas yra labai svarbu, trečiosiam šalims Taigi, toks būtų pono priedos komentaras. E, gerbiamas pranešėjau, mūsų frakcijos pozicija yra tikrai pozityvi dėl jūsų parengto dokumento ir tai atsispindės rytos balsavime. Ar kažkas iš socialdemokratų frakcijos norėtų pasakyti? Jei ne, tada panas Demis Makar dėl žaliųjų. Eh, Ačiū, aš taip pat noriu padėkoti pranešėjai visų pirma ir šešėliams pranešėjams taip pat už įdomius pateiktus pakeitimus. Manau, kad e, žvelgiant į skirtingas frakcijas, mes visi norėtume, kad būtų žiniasklaidos strategija Europos Sąjungoje, e, kuri užtikrintų e, nepriklausomumą, nebūtų kišamasi politinė prasme jos darbą. Ir antra, kad tokia žiniasklaida teiktų objektyvę informaciją ir laikytųsi aukščiausių žurnalistinių mm, ir red kolegijos standartų. Trečia, kalbant apie užsienio ir saugumo politiką, e, kad būtų skleidžiami ES tikslai, ypač kalbant apie demokratinės vertybės ir laisvės, kurias ES norėtų propaguoti. Mes taip pat patikėme keletą pakeitimų, kaip matote, kai kurie iš jų išliko, kiti ne. Ypač dėl paskutinio dalyko, kurį aš čia paminėjau, dėl demokratinių vertybių ir laisvių. Mes pateikėme ne vieną pakeitimą, jų mintis buvo sustiprinti būtent šį aspektą, nes mums atrodo, kad reikia skleisti aiškę viziją tarptautiniu mastu, e, akcentuojant tai, kad žmogaus teisės ir laisvės yra įtvirtintos ES sutartise ir tai reiškia, kad mes turime demonstruoti pavyzdį ir ES viduje, vidaus ir išorės politika pagrindinių laisvių ir žmogaus teisų aspektais turi būti suderintos, tik tai tada mes e, atrodysime patikimai. Ir turiu pasakyti, kad aš esu šiek tiek nusivylęs, kad mūsų pakeitimai ne visi buvo palikti ir trukti į tekstą. Todėl norėčiau paraginti kitas frakcijas apie tai pagalvoti iki balsavimo rytoj. Aš tikiuosi, kad apskritai mums pavyks pasiekti gerą rezultatą, nes tai yra labai svarbus klausimas. Ačiū, ponas Tenokas, RCR, šešėlinis pranešėjas, nematau jo salėje, ar iš tos frakcijos kas nors kitas norėtų kalbėti. Ne, tas pats dėl ponios Veržyje, GUE, šešėlinis pranešėjas. Nėra, taigi dabar žodis pranešėjai vėl Sarai Grahamui. Pabaigti diskusiją. Ačiū pirminkė, dėkoju ponui Salafrankai ir ponios Demesmaker už jų pasisakymus, kaip sakiau iš pat pradžių, už taip pat tą konstruktyvę dvasę dirbant kartu visiems rengiant šį dokumentą ir lauksiu balsavimo rytoj. Tikiuosi taip pat ir plenarinė sesijoje per antrąją vasario sesiją. Gerai, labai ačiū. Baigiame diskusiją šiuo klausimu. Dėl e, septintojo klausimo noriu paskelbti, kad balsavimas dėl šio pranešimo, dėl ES visapusiško požiūrio ir jo reikšmės ES išorės veiksmų nuoseklumui atidėtas iki 17 vasario dienos. O antrasis svarstymas įvyks e, saugumo ir gynybos pakomitečio posėdėje šį trečiadienį. Dabar rekomendacija tarybai, komisijai ir Europos išorės veiksmų tarnybai dėl ES strategijos Irano atžvilgių. Ir pranešė yra ponė Muniz. Čia yra pirmasis šios strategijos Irano atžvilgių svarstymas. Galbūt pamenate, kad sausio 31 dieną surengėme klausimus šią temą, kadangi tarpinis sustarimas dėl brandolinio klausimo yra pasiektas, ypač ES diplomatijos pastangų dėka ir sustarimas yra įgyvendinamas. Pats laikas dabar įvertinti, kokiu mastu ir kokios sritise ES turėtų glaudžiau bendradarbiauti su Iranu. Manau, kad mūsų komitetas turi suvaidinti svarbiausią vaidmenį sprendžiant šį klausimą susijusiu su ES užsienio politika. Na ir dabar sutikiu žodį pranešėjai. Eh, creo que nos encontramos en el caso de Irán ante un hito en la diplomacia de la Unión Europea. Creo que es el... Ačiū pirminkė. Dabar Irano klausimas. Manau, kad tai yra pirmas didesnis diplomatinis uh, sėkmingas žygis pasiektas ponios Ašton ir išorės veiksmų tarnybos, gerinant santykius ir juos e, padarant nuosekliais, nuolatiniais tarp ES ir Irano. E, kaip žinote, Iranas yra regioninė valstybė, yra svarbi tam regionui ir ES svarbu užmėgsti santykius su šią valstybę, patvarius santykius. Kaip sakiau, tai yra didelė sėkmė ES ir darbą šią kryptimį reikia tęsti. Aišku, garantijų jokių nėra, nežinome, ar šis, šis darbas tęsis ir toliau, tačiau pradžia yra pozityvi. Ir būtent taip e, tai ir reikia vertinti. E, apie tai kalbama šioje rekomendacijoje. Aišku, kad bus ir pakeitimų galbūt, bet pirmiausia noriu pasakyti, kad tai yra ne tik kažkas pozityvaus. 13 metų birželio mėnesį yra neįvyko rinkimai ir atsirado naujas visiškai požiūrio pasikeitimas. Irane E, dėl kurio prasidėjo ir santykių gerėjimas ir e, Irano žengimas atgal į tarptautinės bendruomenės glėbį. Manau, kad turime pasinaudoti šiais pokyčiais. Matome ir e, Junktinių valstybių norą taip pat eiti šiuo keliu. Taip pat reikia turėti galvoje ir sankcijų kurios buvo taikomas veiksmingumą. Aišku, tos sankcijos galbūt ir turėjo neigiamą poveikį, tačiau visą tai reiškia, kad turime naują situaciją ir parlamentas turi sureaguoti. Turime tai padaryti, kad neliktume proceso nuo šalyje. Proceso, kuris eina į priekį pranešimas pragristas trimis pagrindinėmis idėjomis. Pirmiausia, brandolinis klausimas ir dialogas brandoliniais klausimais. Ženevos susitarimas yra sveikintinas, nes alternatyvos darybose startam sprendimui nėra. Dėl to, kas rūpia tarptautiniai bendruomeniai, dėl Irano, urano turtinimo programos. Manau, kad turime pritarti tarybos ir vyriausios įgaliotinės pozicijai ir valstybėms, kurios dalyvavo darybų procese. Tačiau yra dar vienas aspektas. Nes kitas labai ES rūpintis klausimas dėl Irano yra žmogaus teisų padėtis nepaisant to, kad Iranas pastaruoju metu pagerino e, žmogaus teisų situaciją šiek tiek, ypač atsižvelgiant, kalbant apie politinės teisės ir politinių kalinių išlaisvinimą, didelių problemų vis tiek išlieka, pavyzdžiui, dėl mirties bausmės, dėl religinių mažumų, kitų mažumų. Lesbiečių ir gėjų bendruomenė teisų ir šių klausimų negalima pamiršti vien dėl to, kad pasiektas sustarimų brandoliniais klausimais. Na ir kitas nerima kelintas, kelintas dalykas, kuris toks ir išlieka parlamentui, nors, kaip sakiau, brandolinis klausimas yra svarbiausias, tačiau žmogaus teisės reikia ir toliau pabrėžti. Na ir trečią rekomendaciją mes taip pat norime aptarti tai, kas neužimtų per daug vietos. E, aišku, būtų galima detaliau tai aptarti ilgesnėme tekste, bet čia aš kalbu apie Irano vaidmens analizę regione, pasaulyje, jo vaidmenį Sirijoje. Tačiau viso to detaliai negalime aptarti, nes e, erdvės e, šią rekomendaciją tam yra mažai. Nepaisant to, mes norime rekomendaciją įtraukti tam tikrą konstruktyvų elementą, būtent dėl naujų argumentų, naujų klausimų, kurie reikštų, kad e, santykių tarp ES ir Irano plėtojimas neturėtų apsiriboti vien prieštaringais klausimais, bet taip pat ir bendros darbo tvarkės kūrimo, pavyzdžiui, kovojant su prekyba narkotikais, kurių 80 procentų į ES pakliūna per Iraną. Bendradarbiavimas e, šioje srityje galėtų būti viena iš naujų galimybių, plėtuojant konstruktyvius santykius tarp ES ir Irano, remiantis ne tik grėsmėmis, sankcijomis ar konfrontacija. Aišku, neturėtume prarasti ir budrumo, tačiau neturėtume ir lėtinti darybų ir dialogo proceso. Ir tai yra ir pabrėžima ir rekomendacija. Ačiū. Ar kas nors iš APP e norėtų pakeisti poną Zaleski, kuris yra šešėlinis pranešėjas? Ne ponia Kronberg, kuri be to, kad yra žalių šešėlinė pranešė, yra taip pat ir Irano delegacijos pirmininkė. Pone pirmininkė, prašom jums žodis. Thank you, Chair. We will... Ačiū pirmininkė, mes sveikiname šį pranešimą, nes jis parengtas tikrai laiku būtina Europos parlamentui konstruktyviai prisidėti prie to darbo, kuris vyksta nuo Ženevo susitarimo. Ir kaip pranešė paminėta, tai tikrai labai didelė Katrin Ashton pasiekta sėkmė ir tai yra labai svarbus indėlis į pasaulio politiką šiandien. Taip pat tai atitinka ir Irano žmonių lūkesčius, yra mm, pozityvi tokia viltis, kad bus pasikeitimų ir, man atrodo, turėtumėm sugebėti tą iššūkį įveikti, bet kita vertus ir pernelik visko neišpūsti. Dėl brandalinių klausimų, man atrodo, tai vis dar yra labai jautrus laikas ir jautrus klausimas Man atrodo, kad e, tai yra labai svarbu, kaip ir pasakyta pranešime, kad e, visos šalis laikytųsi susitarimo. Neturi būti naujų e, sankcijų skiriama, bet taip pat Iranas irgi turi leisti prieiti prie visų brandolinių įrenginių. Uh, labai svarbu stiprinti santykius tarp ES ir Irano. Kita vertus, tai nėra tinkamas laikas užsimerkti dėl tų trišių, kur mes nesutarėme. Ir man atrodo, yra dabar galimybė pradėti dialogą dėl kai kurių tokių klausimų, pavyzdžiui, žmogaus teisių. Jungtinėse tautose yra žmogaus teisų komisaras, kuris yra, pakvi, kuris yra pakviestas į Iraną, yra specialusis žmogaus teisų pranešėjas dėl Irano. Ir Iraniečiai dar nesuteikė prieigos jam, tačiau kai kalbėjome su žmogaus teisų taryba Irane, tai akivaizdu, kad jie norėtų dialogo su ES specialiu įgaliotiniu dėl žmogaus teisų. Tai man atrodo, turėtumėm būtent tai ir pasiūlyti. Labai gerai, kad pranešime yra kalbama apie palyginamosius standartus Tai yra tai, ką būtų galima praktikoje panaudoti, mes galėtumėm čia mm, priartėti vieni prie kitų. Uh, Ir manau, kad labai svarbu, kad ES neprimetinėtų kažkokio tai gatavo um, žmogaus teisų paketo Iranui. Labai svarbu įsiklausyti ir į kitos pusės poziciją. Ir ypač dėl žmogaus teisų, ypač dėl um, mirties bausmės, kur 80 procentų mirties bausmės pritaikymą atveju dažniausiai yra susijęs su narkotikų klausimu. Iraniečiai yra pasirengę iš naujo pamastyti dėl žmogaus teisų, dėl uh, mirties bausmės teisinės taikymo, ar tai galėtų tikrai būti kelias glaudesniam bendradarbiavimui tarp ES ir Irano. Ir kaip pranešė, sako, galbūt iš tikrųjų dėl Saudo Arabijos ir Irano nelaikas būtų čia dabar tos klausimus kelti, bet Iranas yra labai svarbus, pavyzdžiui, regione dėl Sirijos ir reikėtų atsižvelgti į tuos dalykus. Mm, iraniečiai turėtų turėti galimybę parodyti, kad jie turi dabar naują užsienio politiką, gali ją išbandyti. Aišku, šis pranešimas yra tik tai pirmasis žingsnis ir mes turėtumėm galvoti apie tai, kad EIVT ir komisija turėtų galėti prisidėti prie tų procesų. Ir aišku, ateityje Teherane atstovybė turėtų dirbti, galbūt ten turėtų būti ir kažkoks specialusis koordinatorius, kuris galėtų pastumėti tuos procesus į priekį. Kai lankėmės Irane, visi ambasadoriai, valstybių narių ambasadoriai e, tikrai aiškiai pasakė, kad labai reikėtų tokios atstovybės. Ačiū. Labai ačiū. Dabar suteiksiu žodį poniai Šakiai. Thank you very much. Um... Ačiū pirmininkė. Ačiū pranešiai ir kolegoms už jų pasisakymus ir už parengtą dokumento projektą. Manau, kad tikrai tinkamai pasirinktas laikas dabar ES ir Europos parlamentui pažvelgti į Iraną ir santykius su juo tiek strateginiu požiūriu, tiek dėl to, kad ES turėtų turėti aiškus, aiškę poziciją dėl santykių su Iranu. Ir man atrodo, pirminkė, jūs sakėte, kad turėtume padaryti daugiau, bet gal dar svarbiau yra būtų kelti klausimą, kaip būtų galima mm, tai padaryti, kad iš tikrųjų mūsų santykiai išsiplėstų, nes dabar darbo tvarkiai dominavo uh, brandoliniai klausimai, o kai gruodžio mėnesį vyko parlamentinis vizitas, buvo akivaizdu, kad yra galimybė, mm, pavyzdžiui, pra, praplėsti mūsų santykius, galvoti, tarkim, apie atstovybės atidarimą, tenai. Mes galėtumėm ir kitais klausimais dirbti su iraniečiais, pavyzdžiui, kova su narkotikais, kova su terorizmu. Ir tikrai tai galėtų būti ir taip pat keliamas klausimas dėl to, koks bus poveikis to, kad vakarų kariuomenė pastrauks iš, iš Afganistano metų pabaigoje. Ir aišku, pagrindinis prioritetas būtų žmogaus teisės. Ir man atrodo, mes neturėtumėm čia kažkaip tai gazdintis to, kad iš tikrųjų mums tai yra svarbus klausimas, tai yra visuotinės teisės. Ir aš dabar akcentuočiau gal pagrindinius savo pasiūlymus, ką aš sakiau savo pakeitimuose. Man atrodo, turėtumėm kažką pasakyti dėl to fakto, kad rinkimuose būtų, buvo ribotas pasirinkimas. Ir yra ir kitų Irane e, balsų, kurie kritiškiau pasisako apie Irano santykius su išorės pasaulio ir man atrodo atsiveria čia galimybė pagerinti santykius, tačiau ta galimybė yra labai trapi. Ir žinoma, mes turime pabrėžti tai, kad mm, toliau sistemingai pažeidinėjamos žmogaus teisės. Aš čia gal paminėjau tik 17 tūkstančių, mm, kuriem Islamo Respublikoje vykdyta mirties bausmė. Toliau kalbant apie bendradarbiavimą įvairiais klausimais, man atrodo, svarbu yra pabrėžti bendradarbiavimą ir tą stabilizuojantį poveikį, kurį gali turėti bendradarbiavimas tarp Irano ir Hezbolos regione. Kalbėjome apie kovą su terorizmu, tačiau tai neturėtų būti tik tai viena diskusijų pusė visi mes turėtumėm galvoti apie tai, kaip reikėtų sustiprinti pilietinę visuomenę, taip pat ir privatų sektorių. Uh, Man atrodo, kad bet koks bendradarbiavimas, kokio ES galėtų siekti kovoje su neteisėta priekyba narkotikais, turėtų apimti taip pat ir aišku sutarimą dėl to, kas įvyks su tais įtariamaisiais, kurie įtariami mm, priekyba, neteisėta priekyba narkotikais, kad tikrai būtų tarptautiniai teismo standartai pritaikyti, kad jiems nebūtų taikoma mirties bausmė. Iš tikrųjų, Mm, labai svarbu galvoti apie tai, e, kokios būtų galimybės yra nepanaikinti minties bausmę už narkotikų nusikaltimus. Mes tikrai turėtume tos klausimus kelti. Uh, Ir taip pat galėtumėm galvoti apie tą, tą interparlamentinę hartiją, kurią 96 metais Iranas ratifikavo ir visus iš to išplaukiančius susitarimus ir įsipareigojimus. Čia aš pateikiau ir kai kurių um, patarimų, kaip reikėtų labiau um, įtraukiamai pažiūrėti, pavyzdžiui, įvairių teisių garantavimą, tarkim, mažumų teisių garantavimą. Reikia pabrėžti, kad bet kas, kas įtariamas nusikaltimu, turi turėti teisę į advokatą. Mes tą problemą matome vis iškylančią, kad um, nėra suteikiama galimybė galimybę gauti advokatą ir kad iš esmės įvykdoma netgi mirties bausmės per kelias dienas, net neinformavo šeimos narių ir iš tikrųjų yra daug kaltinimų, kad nesažiningai yra suformuoti kaltinimai ir, ir nesažiningas, neteisingas būna teismas. Mes prašytume moratoriumo mirties bausmė, nes iš tikrųjų visi mes žmonės ir ga, įmanoma padaryti klaidų. Taigi, uh, Reikia ieškoti galimybę taip pat, kad e specialusis įgaliotinis žmogaus teisėms galėtų palaikyti diskusijas su iraniečiais. Reikėtų galvoti apie e, Navi Pilai, jungtinių tautų e, žmogaus teisių įgaliotinis kvietimą, kad tai yra labai svarbu ir kviečiu visus kolegas prisidėti prie šios rekomendacijos rengimo. Iš tikrųjų, tai labai svarbus momentas ir labai trampas trapus momentas ir jeigu tikrai norime kažkokių tai reformų prastubimo yra ne, tai yra tikrai labai svarbus momentas, nes mm, tai būtų svarbu visam regionui ir reikėtų prisidėti prie tų procesų, kad viskas judėtų reikiamą kryptimį ir nesustotų. No, for... Labai ačiū, poniai Šakė, dabar FD vardu ponas Belder. Ačiū, pirmininkė. Aš labai atidžiai klausiausi, ką pasakė ponė Munic, aš perskaičiau ir jos pranešimo tekstą. Aš anksčiau pats esu parengęs pranešimą apie Iraną ir kuo puikiausiai suprantu, kad neįmanoma stulpinti visų rūpimų klausimų į šį pranešimą, nes jo apimtis yra ribota. Aš esu tikrai labai susirūpinęs dėl brandolinių klausimų. Pane Munis kalbėjo apie tam tikrus kertinius rodiklius ir aš prisipažinsiu, kad esu labai sunermės dėl dabartinės uh, išorės santykių politikos, kurio šiuo metu vykdo Iranas. Dar vienas aktualus klausimas yra žmogaus teisų gynimas. Panašu, kad žmogaus teisų situacija dabar dar e, paštrėjo, ji tapo blogesnė. Aš esu susirūpinęs ir dėl Sirijos klausimo ir ketinu pateikti pakeitimų šiam pranešimui. Taip pat kolegos kalbėjo ir apie tai, kad Irano visuomenėje kyla įvairių problemų dėl narkotikų, bet šios problemos yra aktualios ir Europoje. Irano režimo um, rėmėjai yra labai susiję ir su prekyba narkotikais. Į šį verslą yra įsivėlę ir afganistaniečiai. E, ir reikia pasakyti, kad Irane yra labai daug pabėgėlių iš Afganistano. Visiškai neseniai buvo atlikta analizė, buvo bandama išsiaiškinti, kaip Iranas sprendės šią problemą, o būtent legalią ir nelegalią migracijos iš Afganistano. Yra tikrai begalės afganistaniečių Irane ir pabėgėlių iš Afganistano klausimas yra susijęs ir su geopolitiniu žaidimu, kuris yra žaidžiamas tarp Irano ir Afganistano. Pabėgėliai iš Afganistano yra panaudojami tame politinėme žaidime. Tai yra tikrai baisu, turint omeny pabėgėlių iš Afganistano humanitarinę situaciją. Jeigu atidžiau pažvelgtumėm į E, Irano visuomenę, tai tikrai suprastumėm, kad joje kyla daug problemų, kurias būtų galima paminėti šiame pranešime. Ir nemažai tų problemų yra susijusios su dabartinio režimo elgesiu. Galbūt kažkas ir sakys, kad dabartinis režimas yra švelnesnis negu ankstesnysis, bet šioje šalyje vis dar vyksta e, varžybos dėl e, valdžios. Nors galbūt dabar Irano tarptautinis statusas ir geresnis, bet Irano visuomenė ir toliau patiria spaudimą. Aš pateikiau daug nemažai pakeitimų, jie yra jautrus, jose atsižvelgiama į situaciją šalyje. Mes turime būti labai atsargus, ES ir JAV bando paversti Iraną savo partnerę. Ir ateitie paaiškės, ar Teheranas yra pasiruošę žaisti šį žaidimą, žaidimą ir vykdyti nustatytus kriterijus. Man atrodo, kad tai yra iš tikrųjų pavojingas žaidimas. Ir mes turime būti tikri, kad turime ir B planą, jeigu kažkas nepasisektų. Ačiū, ponui Belder. Dabar Suteiksiu žodį pranešėjai, kur dar norėtų pridurti keletą žodžių. Prašom, pane Munis. Ačiū, pirmininkė. Atleiskite dar ponas Lafranka prieš tai šitą pridurs. Prašom, ponas Lafranka. Ačiū, pirmininkė. Aš neprašiau žodžio bet mano frakcijos šešėlinis e, pranešėjas ką tik man atsiuntė žinutę, kad negalės dalyvauti šioje diskusijoje, nes dabar dalyvauja rinkimų kampanijoje ir jis norėjo išreikšti savo nuomonę apie šį e, pranešimą apie šią rekomendaciją. Jis teigia, kad tai yra e, geras išeities taškas, taip pat jis nurodo, kad reikėtų stiprinti žmogaus teisų gynimo situaciją. Panašu, kad vasario pradžioje Irane buvo įvykdyta mirties bausmė 40 žmonių juos pakarant. Taigi, pirmininkė, dėl to yra labai svarbu, suprasti įvairias e, bendravimo su Iranu aplinkybės. Taip yra ir Ženevos konvencija, Aš norėčiau atkreipti pranešios dėmesį ir tai, kad, kaip kad sako šešėlinis pranešėjas iš mano frakcijos, reikia daugiau dėmesio skirti žmogaus teisų gynimui šalyje. Aš labai atidžiai klausiausi to, ką pasakė pane Šakė, kuri kalbėjo apie politinius aspektus. Mes kaip Europos parlamentas turėtumėm uh, E, suformuoti savo nepriklausomą poziciją šiuo klausimu. Ir ją formuodami turėtumėm prisiminti ir tai, ką padarė valstybės narės bei Europos išorės veiksmų tarnyba. Europos parlamentas turėtų visapusiškai paremti visas išorės veiksmų tarnybos dedamas pastangas kaip institucija, kuri yra įsipareigojusi ginti žmogaus teisės visame pasaulyje, mes turėtumėm siekti, kad Irane būtų padaryta pažanga, pastebima pažanga žmogaus teisų gynimo srityje. Taip pat buvo paminėtas ir vizų klausimas. E, viza turėtų būti kiek įmanoma greičiau užduota jungtinių tautų pasiuntiniui. Dėl e, pakeitimų Aš juos irgi pateiksiu ir nurodysiu, kad reikia sustiprinti žmogaus teisų gynimą. Ačiū. Toliau panemūnis. Eh, Ačiū, pirmininkė. Dėkoju visiems už komentarus dėl teksto. Aišku, kad galima teikti pakeitimus. Ir yra tam tikrų aspektų, apie kuriuos nereikia nekalbėti, Negalime pereiti nuo šalies įvaizdžio, kuri buvo tarsi blogio ašis, o dabar e, staiga tapo e, pavyzdys žmogaus teisų pagarbos. Mes turime galvoje, turime reikalą su procesu, kai atsiribuojama nuo tam tikros tendencijos. Iranas buvo už bendruomenės, pasaulinės bendruomenės ribų dėl brandolinių klausimų ir žmogaus teisų klausimų. Pasiekta pažangos ir ponia Belderė, aš nemanau, kad mes galime paneigti tikrovę. Europos išorės veiksmų tarnyba dirbo sėkmingai ir labai malonu tai matyti. Aš tikiuosi, kad ir tos sėkmės pamatysime ir daugiau. Tačiau turiu pasakyti, kad procesas yra trapus, kaip sakė ponės Hakė. Neturėtume sutikti tiesiog su status quo. Turime pasinaudoti galimybėmis, kurios lemia daug veiksnių ir e, per santykius tarp ES ir Irano įtraukti ES į tarptautinę bendruomenę ir vėl. Ir noriu priminti Jums, kad sankcijos reiškia ne tik Irano lyderių ES bankuose užšaldymą, sąskaitų užšaldymą, Tai taip pat reiškia, kad e, nebūtų importuojama nafta iš Irano, kas paveikia ir ES e, valstybių narių situaciją. Aišku, kad su tam tikromis sąlygomis sankcijas galima panaikinti ir turime reikalauti, kad būtų diskutuojama ir dėl žmogaus teisų klausimų toliau. Pone Sakė, e, konstatuojamoje dalyje sakoma, kad kadangi žmogaus teisų situacija Irane yra nuolat e, sistemingai na, pažydinėjama, tai noriu aiškiai pasakyti, kaip dar stipriau būtų galima tai pasakyti. Yra sistemingas pagrindinių teisų yra nepažydinėjimas. Ir nepaisant to, kad ši rekomendacija kalba apie apie pasikeitimus brandolinėme fronte. Daugumoje e, pastraipų yra kalbama apie žmogaus teisės. E, mirties bausmės atveju padaugėjo Ruan vyriausybei vadovaujant šaliai. Tačiau visą tai priklauso ne nuo vyriausybės, o nuo teisės saugos. Ir būtent ten yra konservatorių tvirtovė. Ir taip siekiame e, pasikeitimus brandolinėme fronte kompensuoti e, tokią griežtą laikyseną žmogaus teisų atžvilgių. Kai negalime Ruani politinio proceso pasmerkti pozityvaus proceso pasmerkti, nes tie, kurie yra prieš e, Ruanį, labai skirtingai skirtingos nuomonės laikosi žmogaus teisų klausimais, todėl mes neturėtume užtrenkti durų. Ruanį yra pokyčių autorius. Yra tam tikrų dalykų, kurie yra ne, nesikeičia, ypač žmogaus teisų dalykai. Negalima visko e, versti į vieną krūvą. Toliau patikimumo klausimas su visa pagarba jūsų ankstesniam pranešimui apie Iraną, kuris buvo daug platesnis, nes mano pranešimas yra daug e, siauresnis. Tačiau kalbant apie Europos parlamento patikimumą, tai praėjusią savaitę Strasbūrė buvo patvirtinęs pranešimas susijęs su Saudo Arabija. Ir ten viena pastraipa raginusi Saudo Arabiją gerinti savo teisės aktus religiniais klausimas, klausimais. E, jis buvo išbrauktas, sakant, kad nėra religinės laisvės Saudo Arabijoje. Na, jūs sakote, reikia būti realistais Irano atžvilgiu. Aš noriu būti realistė, noriu prisidėti prie situacijos gerėjimo. Tačiau kalbame apie dvi šalis, tokia sprogimo grėsmės situacijoje. Ir yra tam tikras regionė, tikra regioninė konfrontacija. Aš kalbu apie musulmonų pasaulį, nekalbu apie Izraelį. Ir Europos parlamentas užsimerkia prieš tokį faktą. Saudo Saudo Arabiją, o Irano atžvilgių mes e, siekiame maksimalizmo. Turime būti objektyvus ir realistai. Tačiau negalima būti labai griežtai Irano atžvilgių, bet tokie švelnus e, kitos šalies, kuri dalyvauja ir viename konflikte atžvilgių, reikia pusiausviros. Nes kitaip mes pas, pa, mumis pasinaudos Irano konservatyviosios jėgos. Ir grįžime prie ankstesnės situacijos. situacija yra trapi, vyksta dėrybos, tačiau neturime pakliūti į spastus. Turime kelti savo reikalavimus, reikia kalbėti apie naujus bendradarbiavimo kanalus, tačiau turime pabrėžti mūsų rūpimus klausimus. Brandolinius klausimas ir žmogaus teisės. Ir turime ir toliau aptarinėti šios brandolinius klausimus, ir turime raginti Irano valdžią pasijudinti ir žmogaus teisų klausimus rytyje. Ačiū, ponė Munijas. Taigi galime baigti šio klausimo svarstymą. Ir terminas pakeitimams bus antradienis vasario 18 diena vidurdienis. I see Mr. Howitt here, so Manau, kad panas Hovitas atėjo, taigi galima pradėti svarstyti kitą klausimą. Pakistano regioninis vaidmuo ir politiniai santykiai su Europos Sąjunga. Jau aptarėme šį pranešimo projektą gruodžio 5 dieną praėjusiais metais. Ir dabar norėčiau steigti žodį pirmiausia ponui Havetui šiuo klausimu. Prašom. Very much, uh, Labai ačiū pirmininkė, atsiprašau kolegos Zalas vardu, kad jis negali būti šią popietę komiteto posėdėje, taigi aš pristatau šį pranešimą ir pakeitimus jo vardu ir labai džiaugiuosi tą galimybę, nes iš tikrųjų, kai taip domiesi Pakistanu ir parlamento rinkimų misija, prae, stebėjimo misija praeitą, um, praeitais metais mano Zala vadovavo tai misijai, iš tikrųjų, manau, daug kas iš kolegų pasakys, kad yra labai susidomėję Pakistano situaciją, taigi labai įdomus ir panas Zalas pranešimas. Pagrindinė mintis yra, aišku, parama demokratiniams procesams, um, minimi Praeitų metų gegužės rinkimai tai yra iš tikrųjų teisėtas civilinės galios perdavimas pirmas į kitoje valstybėje. Tai labai svarbu. Panas Zalas sako, kad ES turi sustiprinti dvišalius santykius su šia šalimi, ypač tą progą. Ir tame pranešime kalbama ir apie strateginius elementus Pakistano pozicijos ir kaip tai įtakoja mūsų santykius, taip pat ir visa situacija tenai, Afganistanas, e, prie prekyba žmonėmis ir taip toliau. Pakistano naujoje valdžia, aišku, valdžiai iškilus, iškilė labai svarbus iššūkiai ir ekstremizmas savoje šalyje ir, aišku, vis visi demokratiniai procesai, kad būtų pasiekta ir fatos valdomi regionai šalia ir aišku visos tos problemos susijusios su socialiniu skurdu ir mm, pagarba žmogaus teisėms ir taip toliau. Kaip ir tiki, galite tikėtis, pranešimas atspindi Europos įsipareigojimus remti demokratinės atskaitingas ir institucijas, civilinę valdžią, stipresnį įstatymą viršinybę toje šalyje, kaip ir daugelį kitų, su kuriomis mes palaikome ryšius. Šiame pranešime jis ir mes toliau um, rekomenduojame teikti pagalbą Pakistanui per vystomąją pagalbą, per sustiprintą priekybą SP+, aišku, kas neseniai buvo patvirtinta, kai mes patys balsavome balsavimą plenarinėje sesijoje. Šiame pranešime yra kalbama, kad višaliai santykiai turėtų apimti daug plačiau, nei tik tai humanitariniai plėtros klausimai. Reikia akcentuoti politinį dialogą, saugumą, bendarbiavimą, e, kitus elementus kitas rytis. Taigi mes lauksime es Pakistano santykių m, mm, išplėtimo su visais politiniais elementais, kad tikrai prioritetas būtų teikt, teikiamas šiai šaliai, kad būtų demokratinijos stiprinimas, gera virš, valdysena, įstatymo viršenybė. Labai svarbus yra struktūrų, tas to šalies vaidmuo regione. Taigi, pono Zalos vardu pirmininkė, noriu pasakyti, kad ir, ir jis, ir mes džiaugiamės tuo, kad Mm, ir, ir, ir kaip matysite visi, kad ir mano frakcija tikrai labai palaiko e, visus pakeitimus, matysite visą balsavimo sąrašą. Iš tikrųjų, tie pakeitimai praturtina pranešimą ir mm, pakeitimuose nėra ginčiama pagrindinė mintis pranešimo ir manau, kad tikrai yra didžiulis konsensus tarp frakcijų, kuo galima pasidžiaugti. Dėl šio pranešimo, e, mm, panazalas e, vardu pristatau jums ir penkis kompromisus, kuriuos jis parengė, tikrai aptarti ir patys jautriausi visi klausimai ir brandolinis, pavyzdžiui, platinimas ir žmogaus teisų pakeitimai. Tikrai buvo pakankamai lengva su šešėliniais pranešėjais suderinti tuos kompromisinius pakeitimus. Tikrai jokių prieštarų čia nėra. Man atrodo, balsuojant komitete bus viską lengva patvirtinti ir noriu tikrai padėkoti visoms frakcijoms už puikų bendarbiavimą. Pana Zala tai prašo pasakyti. Ir manau, kad tikrai rytoj galime laukti labai pozityvaus klandaus balsavimo. Ir dabar lauksiu visų diskusijų diskusijų ir, ir pasitengsiu viską perteikti ir ponui Zalai. Ačiū. Ričardo dabar suteiksiu EPP šešilinių pranešinių po galerių žodį. Ok, vielen dank. Kągi, labai ačiū. Aš kuo nuoširdžiausiai norėčiau padėkoti kolegai už šį pranešimą. Iš tikrųjų, pranešimas labai išsamus. Čia yra paminėti vairūs aspektai. Uh, kurie yra e, svarbus Pakistano vystimus ir visam regionui, kur yra šis šalis. Pranešėja Zala taip pat e, kalba ir apie bendradarbiavimo galimybės, kalba apie bendradarbiavimą tarp ES ir Pakistano. Mes esame e, svarbus ir pripažintas Pakistano partneris. Man atrodo, kad labai teisingai sudėlioti ir visi akcentai. Viena vertus kalbama apie vystomą į bendradarbiavimą, apie šalies mokymą, lavinimą, švietimą. Na, antra vertus, šalyje reikėtų skatinti ir demokratiją. Čia esu e, laimingas dėl to, kad ir pats per daugelį metų galėjau nešti savo indėlį dirbau ir rinkimų stebėtojų ir stebėjau toliau įvykių šalyje. Ir iš tikrųjų reikėtų ir toliau e, skatinti šalies priekybinį potencialą. Aišku, reikia atsižvelgti ir į e, vietinės aplinkybės, kurios yra susijusios su GSP. Plus tai yra gero darbo sąlygų užtikrinimas, moterų ir mergaičių nediskriminavimas. Tikrai pranešime e, puikiai pasverti vairūs aspektai. Na, turime vieną kitą pastabėlę. Pavyzdžiui, dėl ryšių tarp Pakistano ir Kinijos. Be abejo, reikėtų siekti stabilizuotą, stabilizuoti uh, regioną. Ir jeigu mes rašome, tai neturėtų pakenkti, it shouldn't undermine, tai tarsi reiškia, kad e, galbūt Pakistanas nori pakengti regionui. Na, neteisinga taip. Taigi gal tą e, sakinio dalį iš viso reikėtų išbraukti. Uh, tam, kad būtų aišku, kad mes siekiame situacijos stabilizavimo, pagerinimo, na tai yra smulkmenos. Tikrai dar formuluotės galime patobulinti, na, o šiaip mes remiame ir penkis kompromisus, kurie buvo parengti. Ir ypač mums patinka antro kompromiso naujausia versija, tai norėjau dar pabrėžti. O baigdamas dėkoju už šį pranešimą, mes jam galėsime pritarti. Ačiū. Äh, ačiū, Michaeli. O dabar EIVT atstovė Helebrai, prašom, žodis jums. Um, thank you, uh, uh, thank you for the opportunity. Ačiū. Ačiū šią galimybę išsakyti mūsų poziciją. Mes labai sveikiname šį pranešimą. EIVT sveikina uh, čia galimybę mm, sus... plačiau pakalbėti apie Pakistano vaidmenį regione. Iš tikrųjų, pagrindiniai klausimai yra išsakyti ir akcentuoti šiame pranešime. Ir, aišku, nuoroda į VSP plus yra labai svarbi. Tai mm, santykinai vertinant yra naujovė, kuri atveria galimybę ES išplėsti dialogą taip pat ir dėl uh, Mm, žmogaus teisų bei darbo konvencijų. Taip pat sukūriamas pagrindas išplėsti ekonominės galimybės Pakistane vietoje taip pat. Es nekarta yra patvirtinusi savo įsipareigojimus ES išorės santykius išvadose, kad tikrai norime palaikyti ilgalaikius ryšius su Pakistanu ir Pakistano vaidmuo tame regione yra nepaprastai svarbus. Mes galvojame, kad reikia pasinaudoti bet kokią galimybę, kokia tik tai yra, pabrėžti mūsų paramą Pakistanui bei tam vaidmeniu, kurį Pakistanas gali potencialiai suvaidinti regione tiek prisidėdamas prie ekonomikos augimo, tiek prisidėdamas prie taikos. Ačiū. Ačiū. Richardas, prašom. Uh, I can be um, uh, very quick. Uh, Galiu labai trumpai pasakyti, e, atvirai vertinu pono galą, išsakytą pranešimą, tai sutaptų su 32 pono Zalo pranešimu. Jeigu žaliųjų pakeitimas būtų patvirtintas, tai visa pasraipa būtų išbraukta, bet jeigu jis ar, ar jo frakcija norėtų pateikti žodinį pakeitimą rytoj, tai aš tikrai manau, visai būtų galima, aš, aš mielai palaikyčiau jo poziciją ir aš mielai tikrai padiskutuočiau tos klausimus. Labai džiaugiuosi, kad jis iškėlė tą klausimą. Ačiū, gal tik tai toks skelbimas būtų, kad rytoj ryte balsuosime dėl šio pranešimo ir manau, kad tuo galime baigti diskusijas dėl šio darbo atverkės punkto. Galime perėti prie paskutinio šios dienos darbo atverkės punkto, tai yra ES užne politika, kultūra. Pasaulyje, kur yra kultūriniai, religiniai skirtumai. Čia pranešė Marieta Džanaku ir iš karto suteikiu žodį Marietai, prašom. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, η... Ačiū pirmininkė. Šis pranešimas yra ypač įdomus, nes čia kalbama apie ES išorės santykių politiką per pastarąjį dešimtmetį politiniais veiksmai, veiksniais tampa kultūriniai ir religiniai skirtumai. ES e, veiksmai um, ne visą laiką atsižvelgdavo į kultūrinius ar religinius skirtumus. Šie veiksniai būdavo atskirti nuo politinių klausimų. iš esmės buvo vadovaujamas ES principais ir vertybėmis. Kalbama apie tai, kad nepriklausomai nuo lyties, amžiaus, religijos, e, visi turėtų turėti vienodas teisės ir nebūti diskriminuojami. Aš norėčiau pabrėžti, kad e, šiame pranešime yra nurodyti pagrindiniai principai, kuriais buvo grindžiama ES politika. Koks vaidmuo tenka Europos Sąjungai e, tarptautinėje arenoje, kokie iššūkiai kyla dėl religinių skirtumų ir religijos daromos įtakos tarptautinės politikos arenoje. Ir ar mūsų vykdoma politika yra patikima. Ar būtent tokiais principais galime grįsti ES išorės veiksmų politiką. Kolegos pateikė daug pakeitimų, mes bendradarbiavome, e, kartu pateikėme 15 pakeitimų, apjungėme kolegų pateiktus anksčiau pakeitimus, taigi parengėme kompromisinius pakeitimus. Į kai kuriuos pakeitimus neatsižvelgėme kompromisuose. Mes diskutavome ir su šešėliniais pranešėjais, ir buvo nutarta, kad reikėtų dar vieno pakeitimo dėl dabartinės krikščionių situacijos trečiosiuose šalise. Buvo tikrai nemažai pakeitimų, kurie buvo pateikti būtent šiuo klausimu. Mes siekiame kompromiso. Aš tą kompromisą Išsiunčiau ir kolegoms, jo numeris 16, aš šitoj paskaitysiu angliškai, skamba taip. Laws, acts of violence against... Dėl nepakantumo ir smerkia visus išpolius taip, prieš visas religinės bendruomenės, taip pat ir krikščionius, iš kurių atimtos žmogaus teisės vien dėl jų tikėjimo įvairiose šalise. Toliau tvirtai smerkia ypatingai visus mėginimus uždaryti, sugriauti bažnyčias visame pasaulyje ότι η φιλελεύθερη ομάδα α, δεν. Taigi, panašu, kad Alde frakcija nepritarė šiam kompromisu, bent jau taip aš supratau iš reakcijos. Socialdemokratai pritarė šiam pakeitimui. APP e taip pat. Zliu, EKR taip pat. Aš dar norėčiau pabrėžti, kad uh, krikščionis yra paminėta, bet e, situacija nepatikslinta. Mes negalime užmerkti akių ir sakyti, kad krikščionis nėra skriaudžiami įvairiose šalise. Taip pat negalima sakyti, kad vien tik tais krikščionis yra persekiojami kitose šalise. Bet e, ypač šiuo metu Afrikoje, neminant konkrečių šalių arba artimuosiuose rytuose, Tikrai akivaizdu, kad krikščionys persekiojami. Ir ta nuoroda, including Christians, įskaitant ir krikščionis, yra e, mažiausia, ką mes galime padaryti, mėgindami jiems padėti. E, gerbiamas pirmininkė, be jokių abejonių. Na, gal tai ir nėra pats svarbiausias klausimas, bet Šis pranešimas ir jo pakeitimai tikrai yra aktualūs. Negalima sakyti, kad mes esame šališki, mes tikrai neteigiame, kad vienintelė verta pagarbos e, religija yra krikščionybė. Ne apie tai kalbama šiame pranešime. Man atrodo, kad pranešimas yra gana objektivus. Manau, kad ir E, žmonės trečiosiuose šalise jį suprastų lygiai taip pat. Kokia yra šio pranešimo esmė? Religiniai ir kultūriniai skirtumai negali tapti pasiteisinimu kodėl gali būti pažeidžiama žmogaus teisės arba vykdomas smurtas, jokiamis aplinkybėmis. To negalima prisidengti. Ir aišku, kad to negalima toleruoti ir pačioje Europos Sąjungoje. Tikrai norėčiau sužinoti, ką apie tai mano kolegos. Ačiū. Dėkoju. Dabar suteiksiu žodį poniai Liupčiavai iš socialdemokratų frakcijos. Prašom. Uh, Ačiū pirmininkė. Aš visų pirma norėčiau pasakyti štai ką. Uh, Kartai susidaro toks įspūdis, kad e, kultūra ir kultūrinė laisvė ir religinė laisvė yra visiškai e, tarpusavį nesusiję dalykai, jie nesusiję ir su politika, neva. Bet e, šiame pranešime atskleidžiamas jų ryšys. Europos Sąjunga bando įsitvirtinti globalioje arenoje ir iš tikrųjų šis pranešimas yra labai svarbus. Šis pranešimas yra ir svarbus politinis signalas. Čia išdėstama Europos parlamento pozicija, e, įvairių frakcijų pozicija, pozicija dėl to, kad turėtų būti gerbiami įvairūs partneriai, įvairios religinės, kultūrinės ar etninės bendruomenės. Taigi manau, kad dėl šių priežasčių pranešimas šties svarbus. Mūsų politinės nuomonės e, yra skirtingos, bet mes tikrai puikiai bendradarbiavome su kitais šešėliniais pranešėjais. Taip pat ir savo frakcijose mes e, iš esmės išnagrinėjome šią temą. Taigi pritarėme didžiai e, pateiktų pakeitimų daliai, aišku, e, pritarėme ir kompromisams. Mūsų politinių frakcijų pozicija yra tokia, kad turėtų būti ginamos e, žmogaus pagrindinės teisės, e, pagrindinių teisių hartija, taigi mums labai svarbus ir kultūriniai bei religiniai skirtumai. Mes naujausią kompromisą gavome tikrai paskutinę minutę, bet jį sugebėjome išnagrinėti. Mums atrodo, kad nereikėtų dar labiau gilinti skirtumų tarp etninių ir religinių grupuočių bendruomenių šiuo metu e, krikščioniškos, krikščionių mažumos e, įvairiose šalise patiria didžiulį spaudimą ir šiame pranešime į tai atsižvelgiama. Man atrodo, kad pranešimas pasiekė savo tikslai, dar labiau patobulino gauti pakeitimai. Yra būtina, kad ES pasisakytų prieš fundamentalizmą, ekstremizmą ir panašiomis grupuotėmis bei judėjimais. ES turėtų ir dirbti tokia kryptimi, nors suprantame, kad tai nėra lengva. Uh, Trumpai tariant, mes remiame šį pranešimą, dar liko laiko iki balsavimo, savo frakcijoje mes dar aptarsime šį pranešimą, bet iš esmės jam pritarėme. Ačiū. Ačiū, taip iš tikrųjų, jūs dar turite, jūs turite nedaug laiko, e, nes diskusijoms, nes balsavimas turėtų vykti rytoj. Ačiū pirminkė. Pirmiausia, noriu pasveikinti pranešėją atlikus šį darbą ir taip pat dėl 16 kompromiso noriu pritarti. Atrodo, kad svarbu būtų jį įtraukti. Taip pat noriu, norėčiau bent pritarti bendram šio pranešimo tikslui. Pranešimas iš esmės skirtas aiškiai pasakyti, kad jokia radikalizmo ar fundamentalizmo forma neturėtų būti priimtina Europos Sąjungai išorės santykiuose. Tačiau, ypač kalbant apie 13 kompromisą, kur sakoma, kad Europos Sąjunga turėtų propaguoti atvirą religinės dogmos interpretaciją. Manau, kad pradėjame tekste buvo sakoma, kad Europos Sąjunga turėtų remti liberalią interpretaciją. Na, aš norėčiau, kad kalba būtų čia aiškesnė. Nežinau, ar čia Europos parlamento, ar Europos Sąjungos e, vaidmuo kištis į religinės dogmos interpretaciją. Pagal apibriežti e, religija nėra dogmatiška. Yra dogma, tai yra dogma yra dogmatiškai, negali būti lankščiai interpretuojama. Manau, kad tikslas yra tas, kad dogma, religinė dogma neturėtų būti naudojama politiniams tikslams. Manau, kad būtent tokią žinę norėtume pasiūsti. Tai, taigi šiame pakeitime galbūt reikėtų aiškiau suformuluoti, kad tai būtų perteikta ir kad nesusidarytų įspūdis, kad mes kišamės kažkur tai. Ir mes nenorime, nes mes nenorime, kad religiniai lyderiai diktuotų politinę darbo tvarkę ir politinės institucijos turbūt neturėtų kištis religinės dogmos interpretaciją. Taigi, turėtume pasakyti, kad mes nenorėtume, jog būtų manipuliuojama ar piknaudžiavama religija politiniais tikslais. Ačiū, podmestėje. Marieta, ar norėtume sureaguoti? Ačiū, pirmininkė. Čia yra kompromisinis pakeitimas. gimęs iš mano dokumento ir įvairių kitų pakeitimų, kurie buvo tam tikrų mastų sukombinuoti. Apie ką čia kalb, kolega kalbėjo, tai apie atviresnę ir labiau įtraukiančią religinės dogmos interpretaciją. Tose šalise, e, kurių vyriausybės skatina ar smerkia netolerantišką, ar, ar e, skatina net netolerantišką religijos ir kultūros požiūrį. Na, čia kalbam apie tai, kad ES politika turėtų būti pagrįsta žmogaus teisėmis, nepriklausomai nuo religijos ar religinių tendencijų. Ir mes kitoje vietoje esame parašę, kad tai nereikėtų vertinti tai yra, kad religiniai ir kultūriniai skirtumai neturėtų būti laikomi pateisinimais e, ekstremistiniai veiklai. Man atrodo, kad viskas čia yra gerai. Aš tiesiog neįsivaizduoju, kaip kitai būtų galima suderinti kitus pakeitimus šiam dokumentui. Ir aš nemanau, kad čia kyla kokia nors problema. nes religijos jų e, yra dogmatiškos, ar ne? Turbūt visos religijos didelių mastų laikosi dogmatinių principų. Ir todėl e, jas galima lengvai, jomis galima lengvai manipuliuoti. Aš neįsivaizduoju, kaip būtų galima pakeisti, kodėl reikėtų šį pakeitimą keisti. Ir taigi, balsuojama bus e, šiam komitete rytoj iš ryto. Jeigu nėra daugiau norimų šių pasisakyti, tai čia buvo paskutinis darbo atvarkės klausimas. Noriu palinkėti visiems gero vakaro ir sustiksime rytoj iš ryto. Taigi, šios dienos posėdis baigiamas.